prašė ginti jo teis, parlamentinį imunitetą, mes šį prašymą nukreipėme į Teisės reikalų komitetą pagal 7 straipsnį. 2013 metų rugsėjo 9 dieną pranešiau jums, kad ponas Albertini paprašė ginti savo parlamentinį imunitetą, jis yra buvęs parlamento narys. Šis prašymas buvo pateiktas Teisės reikalų komitetui pagal mūsų galiojančią tvarką. Ir Teisės reikalų komitetas posėdžiavo spalio 14, lapkričio 5 bei vasario 10 2014 metų bei atsiuntė man laišką rekomendaciją vasario 11 dieną nepradėti iš naujo nagrinėti pono Albertini parlamentinio imuniteto gynimo bylos. Kadangi toks sprendimas dėl parlamentinio imuniteto negynimo jau buvo priimtas gegužės 21 dieną. Jeigu niekas neprieštarauja, šitą parlamento sprendimą pagal 7 straipsnio 9